komitetus. Ponas Ulmer, Envi komitete, Tran komitete ponia Kosa ir Agri komitete ponas Andrėjau. Ar kas nors prieštarauja? Ne. Šie asmenys yra paskirti. E, šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamentui kitos sesijos pradžioje. Jeigu niekas neprieštarauja, pasiūlymai patvirtinti šioje sesijoje bus perduoti tiems, kuriems tie tos rezoliucijos yra adresuojamos. Nematau prieštaraujančių. Baigiame šią sesiją. Link